Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl dviejų panaudojimo prekių eksporto kontrolės. Klausimo autorius Bentas Langinas pirmasis dabar galės kalbėti. Ačiū, pana pirmininkė. Pirma komisijos narė, aš esu ne tik klausimo autorius, tačiau taip pat ir komiteto pirmininkas, todėl būtent klausimo vardu buvo teikiamas šis klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, manau, kad pagrįstai, nes e, apsidairydami aplinkų galime konstatuoti, kad e, ES eksporto politika yra skilėta kaip šveicariškas sūris, kalbant, ypač kalbant apie dviejų panaudojimo prekes. Puikiai e, žinome, kad kalbant apie sunkiuosius krovininius automobilius, galime juos e, apžiūrėjus nustatyti, ar jie naudojami pervežti e, kokiu nors raketų palydimo renginiams ar e, žemės ūkio mašinoms. Tačiau kalbant apie programinę įrangą, tuos skirtumus nustatyti sunkiau. Tikrai gali kartais nustebinti tokie faktai, kai kokia nors aktyvistė Londone e, gauna elektroninį laišką iš Bahreino, kuriame yra, e, prie kurio yra e, pridedamas virusas, trojas arklys, kuris po to gali prisijungti prie jos išmanaus telefono ir leisti tretiesiams asmenims nekliudomai skaityti jos elektroninę korespondenciją ir tokių technologijų yra naudojama labai daug siekiant šnipinėti kovotojus už žmogaus teisės, politinius veikėjus, visus tuos, kurie kovoja už žodžio ir nuomonės laisvę. Todėl manau, kad e, į tą e, problemą atėjo laikas atkreipti dėmesį, nes persiekimi yra ne tik trečiosiose šalise veikiantis aktyvistai, kovojantis prieš diktatūrinius režimus, ne tik jų atžvilgių yra panaudojami tokie dviejopos paskirties panaudojamos tokios dviejopos paskirties programinės įrangos, tačiau taip pat ir Europos gyventojai yra šnipinėjami pasinaudojant atitinkamą programinę įrangą. Ir tokių problemų mes pastebėjome ne tik Bahreinė, kuri buvo e, tiekiamas e, iš Europos programinė įranga, taip pat Irane, Sirijoje, taip pat ir Libijos slaptosios tarnybos pirko iš vienos įmonės kompiuterinės technikos. Uh, kurią pasitelkė, galėjo labai veiksmingai ir labai paprastai stebėti savo piliečius ir ta įmonė teigia, kad jie atitenka 40 procentų visos rinkos artimuose rytuose, taip pat tokios šalis kaip Etijopija, Nigerija, Uganda, Kataras yra šios įmonės klientai. Aš manau, kad e, tokie dalykai neatitinka vertybėmis grindžiamos ES politikos, Todėl manau, kad 2013 gruodžio mėnesį į tinkamus susitarimus buvo įtraukti ir vadinamieji trojos arkliai, pasirašant sandarius dėl programinės įrinkos pirkimo, aš norėčiau, kad ES veiktų tokia sistema, kuria būtų užtikrinama, jog programinė įranga e, patekusi į kieno nors rankas negalėtų būti naudojama neteisėtam žmonių stebėjimui ir šnipinėjimui. Tarp kitko, tai svarbu strateginių techninių požiūrių ir mums patiems, nes šios programinės įrangos taip pat naudojamos ir gali būti naudojamos ir ES. Todėl mes ir norime išgirsti atsakymus į tris klausimus, kokia yra padėtis susijusi su e, teisės aktų nuostatų suvienodinimu vėjo panaudojimo prekių eksporto kontrolės srityje. E, man atrodo, kad dabar e, nesibodima tokio pobūdžio prekes siūsti į ginkluotų konfliktų zonas. Taip pat manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad atitinkamos prekes prieš jas eksportuojant būtų tikrinamos iš anksto, o ne po to. Ir manau, kad reikia pasitelkti tokią procedūrą, kuri būtų kuo mažiau biurokratiška ir, e, žinoma, nepakenktų ekonominiams interesams. Taigi, trys klausimų kompleksai, kuriuos pristačiau ir nekantriai laukiu jūsų atsakymą. Labai ačiū. Ačiū, ponai Langė, dabar komisijos tarė Marstram žodis atsakyti šios klausimus. Gerbiami parlamento nariai, šis klausimas nepaprastai svarbus ir sudėtingas. Kaip žinote, ES yra e, dvigubos paskirties e, prekių gamintoja ir pagrindinė eksportuotoja. E, būtina užtikrinti eksporto kontrolę, kad mūsų eksportuotojai išliktų konkurencingi. Maždaug 14 milijardų eurų e, e eksportuojamų e, vertės eksportuojamų prekių yra kontroliuojama. E, Kontrolė per pastarą dešimtmetį sustiprėjo, yra nustatytos geros teisinės e, nuostatos, yra sukurta gera institucinė struktūra. Mes tarnaujame pavyzdžių daugeliu valstybių, bet pasaulis keičiasi ir jis negali išlikti statiškas. Reikia padėti iš naujo vertinti ir atnaujinti mūsų turimą sistemą, kad galėtume atremti pono Langį ir kitų išvardintus iššūkius reikia šiuolaikiškos kontrolės sistemos artimiausiam dešimtmečiu ir dar vėliau. Aš pritariu problemams, kurioms buvo išsakytos ir e, jūsų susirūpinimu išreikštam dėl priežiūros technikos naudojamos neretai pažeidžiant žmogaus teisės. Ėmėmės veiksmų, kad šis svarbus klausimas būtų išspręstas. Per rekordiškai trumpą laiką parengėme ir šių metų spalio mėnesį prieimėme deleguotą į teisinį aktą, pagal kurį į ES teisės aktą yra e, perkeliami daugia šaliai susitarimai priimti dėl vasalą susitarimo dabar svarbu užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinti. Tai yra pirmas svarbus žingsnis. Be to, priežiūros technikos eksportas yra labai svarbus mūsų eksporto kontrolės politikos peržiūros elementas. Kaip žinia, Europos komisija praėjusiu metu balandžio mėnesį paskelbė komunikatą, kuriame įvardinome labai konkrečius žmonių saugumo užtikrinimo būdus, visapusiškai atsižvelgiant į žmogaus teisės. Tai yra nauja eksporto kontrolės e, pusė. Pavyzdžiui, žmogaus teisės gali tarnauti kaip kontrolės priežastis ir žmogaus teisų pažeidimai gali e, suteikti pagrindo uždrausti eksportą. Bet be abejo, mes savo reakciją turime labai pasverti, reikia įvertinti, kas iš tiesų kelia grėsmę žmogaus teisėms, mūsų saugumui ir turime pasirinkti efektyvę tikslinę kontrolę, taip pat supranta, suprasdami, kad kai kurios tos prekės turi ir teisėtą panaudojimo būdą. E, su trečiosiomis šalimis bendraudami mes e, negalime e, padaryti žalos teisė tai priekybai, nes tai padarys didelę žalą mūsų eksportuotojų konkurencijai, bet to gali tai sutrukdyti pačių trečiųjų šalių žmogaus teisų padėčiai. Dėl to dabar atnaujinome reglamentus. Būtina pagalvoti ir kaip sukurti sinergijas tarp skirtingų saugumo priekybos kontrolės elementų. Uh, E, kalbėjome apie priežiūros technikos e, pakoregavimą, tikslingai ją pritaikėt atskiroms valstybėms narėms. Sutarties 150 straipsnėje tam tikslui numatytos sankcijos. Kaip žinia, komunikate yra įvardinama ir rizikos, e, pa, rizika pagrysto vertinimo metodika. Žiūrime, kaip galima būtų minimaliai iškreipyti uh, konkurenciją ir užtikrinti maksimalų saugumą. Taip turime sukurti vienodas veikimo taisyklės ir ES ir kaimininių valstybių eksportuotojams. Kalbame apie atvirų licenzijų išdavimo sistemų sukūrimą. Ex ante kontrolė turi būti palikta tik tai jautriausiems produktams ar maršrutams. Tai būtų susiję su kaštų mažinimu, bet tuo pat metu nenukentėtų aukštas saugumo lygis. Galiausiai aš pritariu parlamento nuomoniai, kad šis projektas yra labai techninis, todėl reikia pasitelkti itin aukšto lygio specialistus. Todėl ekspertus kviečiamės iš visos ES, jie nuolat tikrina e, techninius pokyčius, e, stengdamės užtikrinti, kad mūsų kontrolės sistema nepasentų E, su pilietinės visuomenės organizacijomis, pramonės atstovais ir kitomis interesuotomis pusėmis bendraujame, kad jie galėtų prisidėti prie šio proceso. Šio požiūrį aš norėčiau pabrėžti, kad be abejo ir privatus sektorius e, yra labai svarbus ginklų neplatinimo taikinys, todėl mes turime didinti partneriškus ryšius su privačiuoju sektoriumi. Ačiū gerbiamą komisijos narę. Dabar frakcijų atstovai. Pirmiausia, ponė Seinfeld iš EPP. Dvi minutės. E, dziękuję. Panie Przewodniczący, kontrola. Ačiū. Pirmininkė. Tarptautinės prekybomos dvigubos paskirties prekėmis kontrolė yra labai sudėtinga užduotis šiomis dienomis. Nežiūrint visų barjerų ir kontrolės, vis dėlto lengva tokią priekybą vykdyti. Kita vertus, technologija yra universali ir viskas priklauso nuo galutinio naudotojo. Jis gali apsispręsti, kam panaudoti tą technologiją. E, tarptautinėje prekyboje vis didesnį vaidmenį vaidina MVI. Tai pozityvi tendencija, nes mažos ir vidutinės įmonės yra ekonominių sistemų stuburas. Neturėtume jų apsunkinti biurokratiniais reikalavimais. Ponios ir ponai, tarptautinio saugumo užtikrinimas reikalauja e, sukurti labai specifinę sistemą, kad galėtume kontroliuoti dvigubos paskirties prekių eksportą ir užtikrinti, kad tos prekės nebūtų panaudojamos kitų šalių pilie, piliečiams represuoti. Turime nepamiršti ir mokslinių tyrimų bei nu, išradimų mo, praktinio pritaikymo. Tačiau taip pat neturėtumėme apsunkinti ir Europos konkurencinių gebėjimų ir e, turėtume užtikrinti prieigą mūsų mažoms vidutinėms įmonėms prie pasaulinių rinkų. Ačiū kolega Leištridis socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė komisijos narė. Kartais politika tampa sunkiu užsiemimu ir jeigu įsigilintume į kai kurias detalės, tai tas užsiemimas taptų dar sunkesniu. Galiu prisiminti, kaip pradėjau e, šiame parlamente domėtis dviejopo naudojimo prekiamis, tai labai nedaug kas žino, kas yra tos dviejo panaudojimo prekės, žiniasklaida tam neskiria pakankamai dėmesio tačiau šis rytis yra labai įdomi, nes e, tos grupės, kurios iš to žerėsi pelną, gali vystyti savo veiklą nepastebimas. Aš savęs visą laiką klausiu, ar dviejų panduojimo prekes yra tokios pat pavojingos, kaip pavyzdžiui, ginklai. E, tai Šį klausimą niekas konkrečiai vienreišmiškai neatsakė, todėl džiaugiuosi, pana komisijos nari, kad jūs manote, jog šioms prekiams reikia skirti pakankamai dėmesio, pirmiausiai dėl to, kad šiuo metu Europoje eksportuoja šias prekes nėra jokio konkurencingumo. Aš kalbėsiu angliškai, nes matau, kad ponas Dartmutas yra dabar sėdi salėje pasislėpęs už savo vėliavėlės. Vėlė Ir kai kurios valstybės narės taiko griežtas taisyklės eksportui, kitos nemanau, kad jungtinė karalystė taiko pakankamai griežtas taisyklės ir rūpinasi, kad jos nebūtų pažeidžiamos, kitos valstybės narės to nedaro, todėl e, jungtinė karalystė tai reiškia ekonominį trūkumo, e, turtume, kad Europoje negalioja tam tikrų, nėra tam tikrų vienodų taisyklių. Būtų įdomu sužinoti, ar ponas Dartintas su to sutinka. Taip pat e, reikia ne vien tik tai taisyklių, tačiau reikia ir kontroliuoti, kas tose taisyklėse parašyta. Nes vien taisyklių sąrašas nėra pakankamas. Taip pat buvo minėtas kontrolės ex ante ir ex post klausimas. Žinoma, šankstinė kontrolė kainuoja brangiau, tačiau e, ex post kontrolė e, galbūt kainuoja ir žmonių gyvybės, o tai tikrai daug brangiau nei iš ankstinė kontrolė. Dar viena labai svarbis rytis programinė įranga e, ir Mums e, pavyko dabar įtraukti programinę įrangą į šį e, sąrašą. Pavyzdžiui, e, galiu tik tai pateikti pavyzdį Leopardo tankai, kurie eksportuoja mirtinuosius rytus, dar mums nekainavo žmonių gyvybių, tačiau kompiuterinė įranga kainuoja jų labai daug. Pane Dartmutai, jūs kalbėsite dar diskusijoje Taigi prašau tą klausimą, kurį dabar norite užduoti pagal mėlyną kortelę, užduoti, kai ateis jūsų laikas kalbėti. Pone Fotyga, EKR e frakcijos vardu. Kalbėtojas minėjo mane, maloniai paminėjo mane kalbėdamas ir paprastai suteikiama galimybė atsakyti per pusę minutės yra įprasta pirmininkui primti sprendimą ir taip pat yra įprasta, jog narys prašantis žodžio pagal mėlynąją kotelę ir turintis e, galimybę pasisakyti diskusijose pagal kalbėtojų sąrašą, pasisako pagal kalbėtojų sąrašą. Ne. Pirmininkė, ponė komisijos narė. Tokios trečiosios šalis kaip Junktinės valstijos, Kanada, Kanada ir Marokas. E, taiko sankcijas Rusijai ir e, tos sankcijos apriepia ir kosmoso technologijas. Mes nusprendėme savo sankcijų netaikyti Europos er, kosmoso erdvės programoms. Todėl e, šiais metais jau tris kart Europos Sąjunga praleido satelitus, o e, sojus e, palidovų paleidimas buvo lab, pra, pražutingas. E, du iš tų palidovų patyrė visišką nesėkmę ir trečias atvejs buvo nesėkmingas. E, kas čia kaltas, ar dvigubo panaudojimo prekes, ar solidarumo stygius, ypač atsižvelgiant į uh, E, Rusijos e, agresiją Ukrainoje. Liberalų frakcijos vardu ponė Marytė Šakė. Ačiū pirmininkė komisijos narė, kolegos. Šiandien dar kartą prisimename, apie ką kalbame šiuose diskusijose, kurios trunka per ilgai. E, mūsų institucijos prieš mūsų institucijas buvo panaudota e, agresyvi e, technologija, techninė įranga, kuri gali patekti į e, parlamentą su, per technologijas. Infa, informacijos technologijų ekspertai ištyrė situaciją ir nustatė, kad buvo panaudotos technologijos, kurios buvo pritaikytos e, Irane ir kitose šalise, nors paprastai Rusija ir Kinija minimos kaip to, šalis, kaip, kuriuose e, vykdomos tokios išradingos atakos, tačiau atrodo, kad ir, Europ, ir Europoje jų pasitaiko. E, Žvalgybinių technologijų pažanga yra labai sparti, jos tampa daug pigesnės ir našesnės. Tik pabandykime įsivaizduoti, jei valstybės nekontroliuojami E, subjektai e, įgytų tokių technologijų. Tai, iš, tai sukeltų rimtą grėsmę mūsų strateginiai infrastruktūrai. E, milijardų eurų vertės skaitmeninių ginklų rinka galėtų būti visų šių pastangų variklis. Mums reikia užtikrinti, kad technologijos, kurios gali įsiskverbti į e, asmeninę įrangą ir kompiuterius, būtų daug e, griežčiau kontroliuojama. Reikia patvirtinti griežtus licencijavimo reikalavimus, užtikrinti lygias galimybės visoms įmonėms. Komisijos narė, noriu paklausti, ar rengėte pozityvių arba negatyvių šalių sąrašą arba technologijų sąrašą. Kaip, e, kokia yra krizės apibrieštis tokiu atveju? Taip pat raginu parengti poveikio vertinimą mokslinių tyrimų etape, išsiaiškinti, kokią galimą žalą technologijos gali atnešti. Mums reikia teisės aktų, nes e, technologijos labai greitai pasivys ir pralenks mus. Laukti yra pavojinga. Der Linken spricht die Kollegin Anne-Marie Maneur für eine Minute. Toliau žodis poniai Minior. Ne? Perkime prie žaliųjų frakcijos, um, kurios vardu kalbės ponis K. Keller. Ačiū. Dar daug ką reikia nuveikti, ieškant atsakymą klausimą, kaip Europa turi elgtis eksportuodama savo prekes, kurie, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo nekenksmingai, tačiau yra naudojamos siekiant kontroliuoti ir persekėti kovotojas už žmogaus teisės. Mums turėtų pirmiausiai rūpėti žmonių saugumas tiek ES, tiek ir trečiosiuose šalise. Ir mums nepakanka kontroliuoti tų prekių, kai jos jau yra patekusios į netinkamas rankas, todėl mums reikia iš ankstinės, o ne ekspost kontrolės. Taip kaip ir technologijos turime e, vystytis ir mes priimdami tinkamus teisės aktus, todėl e, būtina įtraukti į tinkamus kontroliuojamų prekių sąrašus, išmaniuosius telefonus, programinę įrangą, nes ji gali padaryti daugiausiai žalos. Mums reikia tinkamų pasiūlymų 2015 metams ir tas pasiūlymas turi būti ne vien techninio pobūdžio, mes turime galvoti, kaip apsaugoti žmonės ir jų teisės. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegiai. Dabar uh, Europos laisvės ir tiesioginės demokratijos frakcijos vardu, ponas Darkuntas, dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisimindamas ką tik įvykusi pas, kalbėtojų pasisakymą, noriu paklausti, kodėl politikai vadinantys save liberalais visada e, praktikoje yra tokie neliberalus ir pirmininkas posėdžio pirmininkas be abejo savo pavyzdžių laiko savo frakcijos pirmininką poną Verhofštatą, kuris, kaip matėme, šiandien e, visada linkęs e, rinktis agresyvę taktiką, o ne diskusijų taktiką. Kaip ten bebūtų, norėčiau atsakyti, atsakyti į pono Laisvido e, maloniai man užduotą klausimą ir norėčiau pažymėti, kad kolegė, sėdinti mano dešinėje, nėra mano frakcijos narė. Galbūt pirmininkė kitą kartą reikėtų geriau e, pasiruošti posėdžių, net jeigu tai yra visiškai techninis dalykas. Norėčiau atsakyti, ponų Laifridui, jungtinė karalystė sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju, apsispręsdama, ką eksportuoti ir kokių prekių neeksportuoti. Bet aš ir kiti jungtinės karalystės piliečiai visiškai gerbėme kitų šalių teisę apsispręsti, e, kokias prekes eksportuoti ir kokių neeksportuoti. Ir mes manome, kad tai ta užduotis neturi būti patikėta neišrinktai Europos komisijai. Dvigubos paskirties prekių eksportui e, jungtinėje karalystėje dirbančios įmonės turi gauti Europos komisijos leidimą visų pirma. Ir nežiūrint pono Langės puikaus įžanginio pasisakymą, e, vis dėlto e, šioje srityje vis daugiau galių įgyja komisija, spręsdama, ką galima eksportuoti, kokių prekių negalima eksportuoti. Jungtinė karalystė yra pasaulio prekybos lyderė ir tokia buvo šimtais metų ir tas dvigubos paskirties prekių režimas yra visiškai nepriimtinas. Pirmininkas Aš atsiprašau kolegės Anos Fotygos dėl to, kad padariau prielaidą, kad ji iš tikrųjų galėjo būti jūsų frakcijos nare. Toliau žodis ponui Tūnė Kelamui. Komisijos narė. Technologijų ir prekių eksportas, kurias galima panaudoti piktam taip pat e, panaudoti žmogaus teisių suvaržymui tampa vis e, didesniu iššūkiu mums reikia nepamiršti, kad tose srityse, kur žmogaus teisų aktyvistų veikla yra svarbi, reikia užtikrinti galimybę opozicijai veikti. Šiandienos technologija tampa vis pažangesnė, todėl bendradarbiavimas su mokslininkais bei privačiu sektoriumi tampa vis svarbesnis. Tačiau e, tai susiję su fiziniu technologijų perdavimu ir, keliama, ir to keliama grėsme. Noriu priminti balandžio mėnesį komisijos padarytą pareiškimą, kuriame išdėstyti išdėstyta strategija ateičiai. Manau, šiandienos diskusijų siekis paska, paskatinti teisės akto atsiradimą, kuris reglamentuotų dvigubos paskirties prekes. E, Taip pat reikėtų pasirenkinti valstybės narės ir prisijungti prie Vasenaro sutarties. Ne, dvigubos paskirties prekių neteisingas panaudojimas yra daug gilesnė problema. Tai susijęs su ES prestižu ir įvaizdžiu. Uh, Taip pat e, dvigubos paskirties prekių tolesnis naudojimas ir galimybė, kad jos atsidurs represyvių režimių, režimų rankose kelia didžiulę grėsmę. Ne, ir tai e, at, nusveria trumpalaikę naudą įgyjama eksportuojant tas prekes į tokias rinkas technol... reikėtų tokių technologijų neeksportuoti į šalis, kuriuoms taikomos ES sankcijos, pavyzdžiui, Rusija, kur e, technologija gali būti padota separatistams. Norėčiau paklausti komisijos, kokių e, priemonių bus imtas įsiekiant užtikrinti kibernetinį saugumą. Again, Ačiū dar kartą noriu priminti, neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar kalbės ponė Moska. Komisijos merė Malstrom. Pone pirmininkė, šiandien mes svarstame dviejų panaudojimo prekių kontrolės klausimą daug intensyviau nei anksčiau, turint omenyje, kad šios prekės yra svarbios plėtojant mūsų prekybinius santykius, tačiau taip pat ir turint omenyje, kad e, tokios prekės gali būti naudojamos piktam, piktiems tikslams, jeigu patenka į teroristų rankas. Todėl labai svarbu, kad komisija kontrolės klausimams šios ryties skirtų daugiau dėmesio ir todėl reikia skubos tvarka patvirtinti atitinkamus teisės aktus. Čia noriu dar kartą pabrėžti jau išsakytus nuogastavimus, būtina užkirsti kelią bet kokio pobūdžio grėsmėms kylančioms dėl netinkamo tokių prekių naudojimo. Taip pat turime siekti kad e, nebūtų iškreipta rinka ir dėl to sumažėtų ES gamintojų konkurencingumas, dėl to, kad kiti gamintojai neturėtų vadovautis atitinkamomis taisyklėmis. Taip pat mums reikia sustiprinti ex ante ir ex post kontrolę bei siekti sumažinti arba panaikinti visas ES rinkoje dar likusias kliūtis tokių prekių e, pardavimui. Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip sustarti visame pasaulyje dėl bendrų standartų tam, kad ES galėtų savo tikslus e, įgyventi kuo greičiau. Ačiū, dėkoju pirmkas vertėjams, kurie sugebėjo išversti taip greitai skaitimo tekstą. Dabar kalbės pas precilis. Pirmininkė, kolegos, mes kalbame apie kontrolės techniką, stebėsenos techniką ir labai dažnai yra visiškai akivaizdu, e, kad šios dviejų panaudojimo prekės yra naudojamos tik tai vienu tikslu. Šią savaitę e, Strasbūrė parlamente svarstysime žmogaus teisų pažeidimus visame pasaulyje ir daugumą atvejų, kuomet mes konstatuojame, kad kažkur pasaulyje yra naudojama šnipinėjimo technologija, ji būna pagaminta ES neretai. Svarstydami žmogaus teisų pažeidimo klausimus mes turime užtikrinti eksantę kontrolę, sudaryti atitinkamą sąrašą tiek šalių, tiek produktų. Pone Langė, jūs pagristai uždavėte klausimą, e, kalbėdamas apie tai, kad ir jas piliečiai tampa trečiųjų šalių slaptųjų tarnybų šnipinėjimo aukomis, tačiau ko tikitės iš ES eksportuojančios ne tik atitinkamą įrangą, tačiau perdodama taip pat ir atitinkamus asmeninius duomenys savo piliečių, pavyzdžiui, bankinių sąskaitų arba keliaivių duomenų įrašus trečiosiam šalims. Ačiū, ponė Sibajos, kalbės dabar. Pone pirmininkė, Gerbama komisijos narė, aš jau gavau atsakymų į kai kuriuos klausimus, kuriuos ketinau teikti, todėl dabar pateiksiu klausimus, kurie dar nėra reglamentuojami ir trukdo e, deramai e, vykdyti kontrolę. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad stebėjimo įranga, kuri šiandien yra taikoma, yra atsilikusi. Be to reikia pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse E, ta apsaugos sistema gali būti kontroversiška, o kitoms e, gali būti labai patraukli. Reikėtų pagalvoti į produktus, e, kurie yra siunčiami į tam tikras valstybės narės ar tos valstybės, ir tam tikras valstybės. Ar tos valstybės tikrai yra de, taikios, ar ten yra pažeigiamas žmogaus teisės, ar nekeria vidinės ar išornės grėsmės, o reaguoti reikia greitai, kad, kad pavyzdžiui, buvo arabų pavasario atveju. Mes supraskime, kad daug ES valstybių narių e, pardavė e, ginkluotos įrangos Šiaurės Afrikos valstybėms. Pagalvokime gerai apie pagrindinės vertybės - žmogaus teisės ir demokratiją. Net, e, nes žmonių saugumas visuomet turi būti svarbiausias. Todėl aš tikiuosi, kad komisijos narės pasiūlymas eis tą kryptimį. Nächste Rednerin, die Kollegin Tiziana Begin. Ačiū, dabar kalbės Ticiana Begin, dvi minutės. Vielen Dank, Herr Präsident. Signor Komisario, grazie. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pane pirmininkė. Dviejopos paskirties prekės gali būti naudojamas civiliniais tikslais ir kariniais tikslais. Buvo kalbama apie šnipinėjimo įrangą. Kaip kitą pavyzdį būtų galima pateikti e, tam tikras e, e, lėktuvų valdymo sistemas, kurios gali būti panaudojamos ir bomboms valdyti. Pirmininkas nori jūs nutraukti. Turite kalbėti daug lėčiau, nes jūsų pasisakymą turi suprasti vertėjai ir tie, kurie klausosi. Tai prašome turėti tai omenyje. Ačiū, pradėsiu iš naujo. Ir dažnai nėra kalbama apie ginklus, tačiau apie kitas prekes ir produktus, kurių panaudojimas gali būti uh, dviejopas ir nepaisant apribojimų, naudojančias prekes galima ir toliau pažeidinėti žmogaus teisės. Europa elgesi veidmainiškai, viena vertus kovoja už žmogaus teisės, kita vertus eksportuoja radarų sistemas, šnipinėjimo sistemas ir jų techninius komponentus, kurie naudojami e, mums patiems siekiant pakengti. Taigi Europa gražiai kalba apie taikos išsaugojimą pasaulyje, tačiau 2013 metais pardavinėjo Sirijai cheminės medžiagas, kai kurios valstybės narės tą darė. Ir tai buvo medžiagos skirtos e, civiliniam naudojimui, tačiau jos galbūt buvo naudojamos ir gaminant cheminį ginklą, taigi reikėtų tinkamiau kontroliuoti dviejopos paskirties prekes, viena vertus turime žinoti, kam jas eksportuojame ir turėti tai omenyje, taip pat turime geriau kontroliuoti programinės įrangos eksportą tam, kad Europoje pagaminta technologija nebūtų panaudojama e, siekiant pakengti demonstracijų dalyviams arba kovotėms už žmogaus teisės, apie tai jau buvo anksčiau kalbėta, komisija turi kuo greičiau parengti tinkamus teisės aktų pasiūlymus dėl dviejopos paskirties prekių naudojimo ir eksporto kontrolės, tam, kad būtų ir programinė įranga, technologinė įranga įtraukta į atitinkamus sąrašus. Taip pat noriu pareikalauti, kad valstybės narės tokio reglamento nuostatų gyvenimo kuo greičiau kontroliuotų. Labai ačiū. Ačiū kolegijai, dabar kalbės Jaroslavas Valencija pusantros minutės. You, Ačiū, pana pirmininkė. Deja, dviejopos paskirties įrangos naudojimas, ypač technologijų, e, gali prisidėti prie ginklų pardavimo, taip pat tai pažeidžiami yra žmogo, pažeidžiama žmogaus teisės. Daugelis valdžių naudojasi tuo ir uh, Tai sukuria tinkamą pagrindą atsirasti spaudoms, spragoms, atsiprašau, pardavinėjančias technologijas. Tinkamas teisės akto gyvendinimas dabar yra ypač reikalingas, norėdama užtikrinti tinkamą teisės akto įgyvendinimą. ES turi e, kon, tinkamai kontroliuoti dviejopos paskirties e, prekių eksportą, užtikrindama tinkamą saugumą. Mes visi turime siekti užtikrinti, kad ES gaminamos technologijos ir prekės e, būtų panaudojamos pagal paskirtį. Ir ne būtų naudojamos pažeidžiant ES strateginius tikslus. ES yra labai svarbi veikėja šioje srityje kaip demokratinių teisų apsaugotoja. Ji e, privalo ir toliau vaidinti svarbu vaidmenį e, kaip žmogaus teisų sergitoja šioje srityje sutelkus tarptautinės paėgas. Um, būtina atnaujinti dviejų panaudojimo prekių eksporto kontrolę moderniame pasaulyje. Aš turėjau, galvojau, kad dvi minutės galiu kalbėti. Ne, pusantros minutės. Manau, kad jūs puikiai išsakėte savo nuomonę dabar. Rodrygės Pinero Fernandes, pusantros minutės. Labai akivaizdu, kad ES tikslas turėtų būti teisinės valstybės principų žmogaus teisų pagarbos užtikrinamas pasaulyje. Mes turime užtikrinti, kad represyvūs režimai nepiknaudžiautų uh, dviejopos e, paskirties prekėmis e, bei šios prekės nebūtų panaudotos e, netinkamais tikslais. Būtina, kad ES teisės aktų leidėjai stengtųsi nepalikti spragų teisės aktuose. Jo labiau, kad tokios spragos galėtų lemti jog mūsų technologijos e, ir prekės bus panaudojamos karinių režimų siekiant pažeisti žmogaus teisės arba išnaudoti žmonės. Reikalinga moderni e, teisės aktų leidyba, turime e, užkirsti bet kokį tokius karus tarp valstybių narių. Pone komisijos narė, privalome numatyti labai aiškias gairias. Balandžio mėnesį buvo prisimti tam tikri įsipareigojimai, tačiau per septynetą mėnesių niekas neatsitiko, kad ši iniciatyva būtų įgyvendinta. Ačiū, Nikola Danti, vieną minutę. Grazie, prezidente, signor komisariu, cari colleghi. Sen... Ačiū pirmininkė komisijos narė, mėly kolegos. Be jokios abejonės dviejopos paskirties produktai Jiems neturėtų galioti tos pačios taisyklės kaip bet kokiems eiliniams gaminiams. Tokioms prekiams turi būti taikomos specifinės taisyklės ir jos turi galioti visiems piliečiams ir visoms vyriausybėms. Ir tas tą reikalinga daryti skubiai, kadangi pasaulis labai greitai keičiasi kaip matome, kyla naujos grėsmės tarptautiniam saugumui ir žmonių saugumui. ES turi peržiūrėti teisės aktus, kuriais yra reglamentuojama tokių prekių kontrolė. Ir turi būti atliekamos detalios poveikio vertinimo studijos, bandant išsiaiškinti, ar, ar yra apsaugotos e, žmogaus teisės, e, tartautinė sistema užtikrinama. Ir aš tikiuosi, kad komisija suderins tartautinius standartus. Pradėsime spontaniškus pasisakymus. Vieną minutę kiekvienam norinčiam pasisakyti. Ir visiems suteiksiu žodį, pirmiausia, Nikola Kaputo. Grazie, prezidente sono necessari controlli più severi sulle. ačiū pirmininke mums reikia griežčiau tikrinti dvejopos paskirties prekių eksportą. Europos Sąjunga turi pasirūpinti savo piliečių saugumu. Turi pasirūpinti, kad būtų saugiai elgiamasi tokiais produktais. Mes turime be jo paskirties technologijas labai atidžiai tikrinti prieš jas eksportuojant, kad būtų tikrai jos naudojamos e, numatytiems tikslams ir dėjopos paskirties technologijos, te, technologijoms negalioja, jų eksport negalioja bendros taisyklės, kiekviena valstybė turi savas taisyklės, reikalingas ex ante patikrimas, ypač kai kalba eina apie pačias jautriausias dėjopos paskirties technologijas. Komisija turi čia pasirūpinti, kad čia būtų daugiau skaidrumo ir kad galiausiai būtų perinama prie teisės aktų derinimo šioje srityje. Kaputo, nächster Sprecher Ivan Jakovčič. Pone Kaputo, Ivan, Ivan Jakovčič. Ponios ir ponai, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė, ta dilema, su kuria susidurėme, nėra tokia jau sudėtinga. Ar mes pasisakome už tai, kad norime gauti daugiau pelno, tai yra kaip ir pagristas noras, ar iš tiesų mes pasisakome už tai, kad būtų ginamos ES vertybės, žmogaus teisės, teisinės valstybės principai ir visa, visa tai, kas dažnai yra pažeidinėjama tose šalyse, kurios yra partnerės ir kurios naudojasi dviejopos paskirties prekiamis. Ir dažnai tokios prekės gali būti nukreiptos prieš mus, prieš mūsų Europos piliečius, prieš mūsų kaimininę šalis, bičiulius. Taigi, esant tokiai situacijai, aš pritariu tam, kad reikia pirmiausia galvoti euro, apie europines idėjas ir pagalvoti, kokiu pagrindu buvo įsteigtas šis parlamentas. Tai tiek. Marijas, eine minutė. Toliau notas Marijas. Vieną minutę. Pirmininkė. Dvigubos paskirties produktų kontrolė, eksporto kontrolė turėtų būti skatinama ES. Tai galima daryti ir tarptautinių lygmenių, taikant bendrą praktiką, kontroliuojant eksportą. problema, įtraukiant e, problemos, susidar, su kuriamis susidarome įtraukiant naujus režimo dalyvius, e, turi būti sprendžiama, neužkertant kelio jokiai šaliai. Turime pasakyti, kad šiuo metu Turkija yra kliūtis. Ji trukdo e, Kiprui prisijungti prie NTSR režimo. Ir dėl to ES turėtų padėti Kiprui, palaikyti jo kandidatūrą, prisijungiant prie kontrolės režimo ir turėtų daryti spaudimą Turkijai. Ačiū ir paskutinė kalbės kolegė Ferrera, vieną minutę. Ačiū pirmininkė komisarė. Ne pirmą kartą diskutuojam apie dvigubos paskirties prekių eksporto kontrolę Mes kalbame apie produktus, kurie naudojami komunikacijoms ar e, kariniais tikslams, kariniais tikslais ir problemos remiantis dabartiniu reglamentu ar papildomais pakeitimais, kurie siūloma šiandien neišspręsime. Reikia platesnio, išsamesnio požiūrio. Pavyzdžiui, bendros mokslinių tyrimų programos, kurias finansuoja bendroji mokslinių tyrimų programa, prisidedant e, Izraelio kosmoso e, pramoniai e, yra problema ir kartais tie ginklai panaudojami ir išpoliams prieš gazą. Taip pat reikia galvoti ir ką reiškia dvigubos paskirties projektai ir užtikrinti, kad kai, kai kurios šalis ar firmas negautų mūsų finansavimą tokiems projektams. Ačiū dabar komisijos vardu komisarė Melmstrom. Ačiū, ponios ir ponai, ačiū už jūsų dalyvavimą šioje sudėtingoje, sudėtingoje diskusijoje. Visi sutinkame, kad yra daug produktų, kurie gali būti gal, naudojami geriems tikslams, bet gali kerti ir, ir pavojų, kai jie naudojami, pavyzdžiui, sekimui, žmogaus teisų pažeidimams palengventi. Taigi, eksporto kontrolė nėra vienintelis būdas spręsti šias problemas. Aš bandžiau pasakyti, kad mes esame padarę keletą dalykų ir dabar mes atidžiai klausomės jūsų, kaip, galvodami, kaip pagerinti, pakeisti dabartinius teisės aktus. Pasiūlėme komunikatą, ten yra idėjų, dabar Taip pat klausomės ir pramonės, varsivinarių, jūsų ir nevyriausybinio organizacijų, nes jos sako kaip ir jūs, kaip, kad anksčiau nebuvo apie tai kalbama tiek plačiai, o dabar e, yra kur kas geriau suprantama šis rytis, e, politika keičiasi, teisės aktai keičiami ir reikia atnaujinti ir kontrolės priemonės. Tačiau tai yra sudėtinga, turime viską padaryti teisingai, kad pasiektume tai, ką norime pasiekti, bet nepakenktume Europos įmonių eksportui. Todėl mes rengiame šią peržiūrą ir, kaip sakiau, panaudojame daug ekspertų, išklausome jų nuomonės ir siekiame parengti subalansuotą pasiūlymą, kuris bus pateiktas kitais metais ir mes lauksime bendradarbiavimo su Europos parlamentu e, šiame darbe. Ir vėlai mes ir toliau grįžime, ateisime į parlamentą ir komitetą, papasakosime, kokia mūsų pažanga. Dėkoju. Dėkoju už jūsų nuomonę. Baigiame diskusiją šią temą ir periname prie kito darbo atvarkios punkto, tai yra komisijos pareiškimas dėl komisijos poveikio vertinimo gairių. Kaip panas Timė